Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zur Abstimmung. Wir beginnen mit dem Bericht von Herrn Kollegen Valcarcel Siso. Pradėsime balsavimą nuo Valcarcel Siso pranešimo. Dar suteiksiu galimybę jums susėsti. Wir haben lediglich eine namentliche Abstimmung. Vardinis balsavimas turėtų vykti. Dartmunds. Uh, Mr. President, Pone pirmininkė, aš norėčiau tik sužinoti, ar nėra pažeidžiama tvarka, jeigu E, galime, ar negalėtumėm dabar pagal nupratytą tvarką pasveikinti buvusių komisijos pirmininką Barosą įsidarbinus Goldman Sachs. Taip pat aš norėčiau pagal darbo tvarką išreikšti susirūpinimą, kad jo, kai buvusio komisijos pirmininko pensija, pakankamai yra nepakankama pragyvenimui. Ar tai e, nepažeidžia?